Marek. E, przechodzimy teraz do ostatniego punktu naszego posiedzenia. Periname prie paskutinio mūsų posėdžio šią mėnesį e, punkto, tai yra moterų padėtis taikos procese. Mes kartu rengėme šį e, klausimą kartu su moterų teisų komitetu. Todėl sveikiname komiteto pirmininką poną Gustafsoną, taip pat likusius moterų teisų komiteto narius. Klausimas e, susidaro iš dviejų dalių. Pirmojo dalyje kalbėsime apie moteris taikos procesuose, o antroje dalyje tai yra kaip didinti moterų dalyvavimą taikos procesuose praėjusią savaitę taryba paskelbė antrą ataskaitą dėl e, sąjungos veiksmų, kompleksinių veiksmų pagal saugumo tarybos rezoliucijos 1325 e, ir 1820 e, dėl moterų dalyvavimo taikos procesuose. Todėl aš dabar tikiuosi, kad e, tie dokumentai prisidės prie mūsų diskusijos e, vaisingumo. O dabar suteikiu žodį ponui Gustafsonui. Taip pat turiu pristatyti mūsų svečius. Pone Noriko Nikolai, kuri yra moterų teisų komiteto narė, taip pat e, sėdė pakomitvičio vicepirmininkė yra pranešėja dėl moterų stacijos karų metu. Ponas Jesus Ignacio Žil Ruiz yra e, kabineto pirmini, e, vadovas moterų, tai yra lyčių klausimais NATO. Pone Elena Ag yra organizacijos Kvina Tilkvina, generalinė sekretorė. Taip pat ponia Boriana Johnson, Euromedo programos direktorė, organizacijos Europos moterų iniciatyva. Pana Dželden ir uh, išras veiksmų tarnybos, uh, saugumo ir konfliktų prevencijos skyriaus direktorė. Na ir vienas iš mūsų svečių negalėjo atvykti pas mus, tai yra viešne ponė Charlotte Isakson, patarėja lyčių klausimais, vyriausiai NATO štabui. Todėl ponas Jesus Ignacijo Žilruis pasisakys ir vietoj jos. Na, nu, dabar žodis ponui Gustafsonui, kad jis tartų keletą įžanginių žodžių. Prašom. Labai ačiū. Ar iniciatyvet at genomföra den här gemensamma Dėkoju pirmininkė jums ir jūsų komitetui už šią iniciatyvą su, surenkti šios lausimus. Tikrai mm, mes irgi dirbame šiais klausimais mūsų komitete. Mm, tai džiugu, kad kartu su jūsų pakomitečiu mes galime aptarti šios klausimus. Uh, Tai nepaprastai svarbi tema. Pasaulyje yra labai daug konfliktų ir e, galima konstatuoti, jog būtina ieškoti sprendimų ir tas sprendimų procesas turi būti e, tinkamas, deramas ir mūsų uh, Tai yra moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas akcentuoja mm, tai, kad turi būti lyčių lygybė tose procesuose, kaip ir jungtinės tautos tą teigia. Ir tai, tai ir aktualu ir sprendžiant konfliktus ir po konfliktinėse situacijose turime pasirūpinti, kad moteris būtų matomos, labai aiškiai jų teisės būtų matomos ir ne tik matomos, bet ir įgyvendinamos. Mm, labai dažnai smurtas prieš moteris yra laikoma karo priemonė ir turime kovoti su tuo. Aš E, pirmininkausiu pirmai diskusijų grupiai, po to mm, jūs pirmininkė pirmininkausite antrai diskusijų grupiai. Taigi visų pirma suteiksiu žodį poniai Nikolai, kuri yra matru komiteto narė ir pranešėja rengiant, rengiant pranešimą dėl moterų padėties konfliktinėse karo situacijose. Uh, Tas pranešimas visai neseniai buvo patvirtintas. Noriu padėkoti ponė Nikolai, kad atvyko į šį renginį ir suteikė į žodį. You, Ačiū pirmininkė kolegos. Labai malonu dalyvauti šioje konferencijoje, nes jos tema man labai rūpi. Aš esu gynybos ir saugumo pakomitečio vicepirmininkė atsakinga už lygių galimybių stebėseną e, gynybos ir e, saugumo srityje, ne tik dėl to, kad aš esu vienintelė vicepirmininkė, tikiuosi, kad yra ir kitų tam priežasčių. Aš taip pat esu moterų teisų komiteto narė. Prieš du metus aš pasiūliau ir e, pranešimą, jis buvo patvirtintas ir buvo pranešimas apie moterų situaciją karo metu. Šiandien norėčiau peržvelgti pasiekimus ar įvykius šioje srityje per prabėgusį laiką. Kaip daugelis jūsų pamenėte, svarbiausia pranešimo rekomendacija buvo sukurti ypatingai atstovą ES įgaliotinį moterų klausimais taikos ir saugumo aspektu, kuri dirbtų, kuris dirbtų su jungtinių tautų atstovu. To reikalavo daug e, nevyriausybinio organizacijų. Patvirtinus šią rekomendaciją, Europos parlamentas pripažįsta, kad reikia įkurti tokį postą. Tačiau nepaisant paramos tokiai priemoniai, šis postas buvo palaikytas nebūtinu, nes tapo tą darbą atitinku e, ypatingas žmogaus teisų įgaliotinis. Tačiau kodėl mes iš pradžių reikalavome sukurti ypatingą postą? Tiesiog dėl to, kad šis rytis yra per didelė, per daug sudėtinga, kad būtų skirtas tiesiog skirelis e, kažkokiame tai skyriuje. E, Gyvendinant jungtinių tautų e, rezoliuciją 1325 atskiras skirsnis buvo skirtas aptarti tam, ką ypatingas susigaliotinis padarė įgyvendant rezoliuciją. Aš džiaugiuosi tuo darbu, kuris atliktas, tačiau manoma, kad tokį darbą būtų paprasčiau koordinuoti įkūrus vieną postą skirtą šiam klausimui. Ir tuomet e, tokį klausimą būtų kelti regioniuose dialogose. ES atstovas, sekantis visus projektus, finansavimus iš įvairių ES priemonių būtų naudingiau nes jeigu mes pritarsime dabartiniai situacijai, šis klausimas, ko gero, liks nustumtas į šoną. Todėl aš kartoju dar kartą mūsų raginimą įsteigti ypatingoje galiotinių moterų saugumui ir taikai ir šis darbas turi turėti vieną balsą ES prasme toks atstovas turėtų įgaliojimus dirbti su moterimis e, kaip e, lytinio smurto aukomis e, konfliktų metu, taip pat ir jų vaidmenių taikos procesuose. Tuomet būtų galima koordinuoti visą ES darbą taikos kūrimo procesuose. Pavyzdžiui, kalbant apie situaciją Afganistane, kokie projektai įgyvendinami Centrinės Afrikos Respublikoje ar kokie, kokios projektus vykdo humanitarnės pagalbos komisijos skyriaus vadovai. Taigi yra konkretos klausimai, reikia konkrečių, konkrečių klausimai, reikia konkrečių atsakymų. Na, dėl finansavimo malonu matyti, kiek daug projektų skirta moterų ir jų saugumui, moteriams ir jų saugumui, pagal panaudojant e, demokratijos priemonę, vystimosi fondą ir pasirinkimo narystiai priemonę. Tačiau reikia plačiau panaudoti e, tą paskutinėje priemonę, finansuojant e, teisingumo sistemų tobulinimą Balkanų valstybėse ir taip toliau. Komisija ir parlamentas yra nekarta pabrėžę, kad teisėsaugos sistemos pajėgumai sprendžiant karų nusikaltimų bylas Bosnijoje ir Hercegovinoje turi būti sprendžiami. Ir ES ir toliau turi pabrėžti tą faktą, kad negali būti taikos be teisingumo ir negali būti teisingumo, jeigu nekovosime su nebaudžiamumu. Aš džiaugiuosi e, jungtinių tautų e, rezoliucijos patvirtinimu 1325, kuri numato jungtinių tautų regioninių organizacijų vaidmenį įtraukiant moteris į taikos kūrimo operacijas ir pabrėžiama, kad e, nusikaltimus prieš moteris reikia spręsti ankstyvose darybų procesuose. Taip pat reikia įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, e, nes tautos yra svarbus e, par, Europos Sąjungos partneris šioje srityje ir turime tęsti puikų bendradarbiavimą. Manau, kad stiprinant pilietinės visuomenės atsakomybę, ši šitama turi būti labiau atspindima pilietinės visuomenės organizacijos. E, yra pažangos, tačiau nėra gerų metodų e, renkant e, duomenis, kiek moterų dalyvauja taikos kūrimo operacijose. Šias problemas reikia išspręsti. Pranešime taip pat valstybės narės raginamos įgyvendinti nacionalinius planus dėl Junktinių tautų rezoliucijos 1325. Pagal ataskaitą dėl ES rodiklių 16 iš 27 narių, valstybių narių iki Kroatijos įstojimo neturėjo nacionalinių planų. Todėl aš dar kartą pakartoju mano raginimą valstybės narėms įgyvendinti nacionalinius veiksmų planus. Labai lengva vyriausybėms atstovams kalbėti apie tai, kad vis daugiau moterų reikia įtraukti į taikos palaikomo operacijas, tačiau parengti nacionalinį planą, reiškia, reikia susėsti su e, pilietinės visuomenės atstovais ir sukurti planą, kaip ir kada tai bus pasiekta. Žinoma, turint politiką Europos, turėti politiką Europos Sąjungos lygmenių nepakanka, valstybės narės taip pat turi atlikti savo darbą, jos turi organizuotis viduje ir propaguoti tą koncepciją nacionalių lygmenių. Kadangi saugumo misijoms e, darbuotojai atrenkimi nacionalinių lygmenių, moteris kaip aktyvios misijų dalyvės turi būti uh, šis principas turi būti propaguojamas labai matomai. Mano pratime kalbame apie tai, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų propaguoti e, ir skirti daugiau moterų delegacijų vadovėmis. Pagal dabartinius duomenys 18 procentų delegacijų vadovų yra moteris. Tai yra 24 moteris iš 133. Aišku, kad reikia užtikrinti įdarbinimo procesą, nekreipiant dėmesio į lytį. Taip pat reikės sukulti ir moterų sąrašą, kurios apmokytas civilinėje srityje ar karinėje srityje, kurios būtų, e, kurios būtų galima įdarbinti. Žinoma, reiškia, reikia pasakyti, kad re, politikos rengimo procese pačios moteris negali stovėti nuo šalyje ir laukti, kol jas pakvies. Jos turi pasinaudoti progą, kurią teikia ši iniciatyva ir ieškoti patekimo būdų. Negalime vis reikalauti, kad daugiau moterų skiriama būtų į aukščiausius postus saugumo ir gynybos srityje. Jeigu nebus moterų, iš kurių galima pasirinkti. Egzistuoja stereotipas, kad taikos palaikomo operacijos ir karinė veikla yra skirta tik tai vyrams. Moteris atrodo per švelnios, kaip pavyzdžiui, tame plakate, kuris parengtas šiam klausimui. Jos gražios ir švelnios ir turėtų nesikišti į nešvarius konfliktų reikalus. Toks stereotipas nebūtinai visą laiką palaikomas pačių vyrų, tačiau propaguojamas pačių moterų. Daugelis moterų tiki, kad karas yra tik tai vyrams. Kodėl aš turėčiau vykti į taikos palaikymo misiją? Tai yra vyrų reikalas. Ir staiga moteris matomos tik tai kaip e, karų aukos ir taip yra traktuojamos. Moterų darbas ne tik auginti vaikus, o karinių nusikaltimų aukos moteris nereiškia, kad joms skirtas tik toks vaidmuo. Moteris gali būti stiprios, jos gali išgyventi, jos gali sugebėti dėrėtis dėl konfliktų sprendimo. Pats laikas moteris pamatyti kaip aktyves lyderės, kurios e, ima likimą į savo, rank, savo likimą į savo rankas. Dar vieną norėčiau paminėti, pats laikas pakeisti tokį požiūrį sukurti naują paradigmą ir į šią temą žiūrėti ne tik kaip į moteris, į moteris kaip į karo aukas, bet kaip dalyvės. Ir kaip į dalyvės taikos kūrimo operacijose. Ačiū uždėmesi. Tack så eh, jättemycket för det, fru Nikolaj. Och... Labai ačiū už šį pasisakymą, labai ačiū už jūsų darbą šioje srityje. Toliau. Mus, kai teisingai suprantu, labai spaudžia laikas. Mes jau atsiliekame nuo tvarkaraščių, taigi iš karto suteikiu žodį Mm, moterų perspektyvos atstoviai. Na, šių perspektyvos atstovų NATO, mes bendarbiaujame su jūsų biuru aišku, kad lyčių perspektyva, lyčių aspektas yra vis svarbesnis ir karinėje srityje. Prašyčiau kalbėti neilgiau kaip 10 minučių. Žodis Jesus Ignacio Hilruis. Ačiū už kvietimą atvykti į Europos parlamentą, tai tikrai didelė garbė. Su pirma, noriu pasakyti, kad nesu šios ryties ekspertas, tai atsiprašau už galimas klaidas. Uh, Ir pradžiai, prieš pradėdama savo pasisakymą, norėčiau parodyti jums vaizdo įrašą. Prašom. LC, I work helping women to participate in this process padedu moteriams taikos procesuose, moterų balsas e, negirdimas, mūsų indėlis į taiką ir susitaikymą neįvertinamas. Štai kai kurie iš tų dalykų, su kuo susidarė moteris konfliktų zonose ir tai toliau tęsis, jeigu mūsų, jeigu mūsų balsai bus neišgirsti daug pavojingiau konflikto zonoje būti moterimi nei kariu. Dažnai priimant sprendimus dėl ateities moteris neįtraukiamos ir iš tai tokius dalykus neatsižvelgiama. Negalime sukurti taikos, jeigu pusės gyventojų neįtraukėme į tuos procesus. Moteris dabar irgi prisideda prie taikos kūrimo. Moteris turi teisę būti įtrauktos į dėrybas dėl taikos moteris turi teisę dalyvauti, kai yra formuojama jų šalies ateitis. Jeigu norime stabilių visuomenių, reikia moterų. Reikia kovoti su smurtu ir neligybė, mažinti skurdą ir kurti stabilias visuomenės. Ir tam reikia visų žmonių, visų gyventojų. Negali uh, sukurti taikos, jeigu pusė gyventojų palieki nuo šaly. One out of five men have been a victim. Kas penktas vyras yra išprievartavimo auka, pusė milijono maždaug berniukų yra parduodami kaip seksualiniai vergai kasmet. Apie 60 milijonų berniukų pasaulyje yra priverstinai e, priverčiami vesti vyresnės moteris. Du trešdaliai visos da, uh, Um, viso darbo pasaulyje yra atliekama vyrų, bet jie gauna tik 10 procentų pasaulio pajamų ir turi tik tai 1 procentą pasaulio turto. Mažiau nei 10 procentų pasaulio vadovų yra vyrai. Tai reiškia, kad 90 mm, procentų visų pagrindinių sprendimų yra priimami moterų. Kaip karas baigėsi, 92 procentai dėrybininkų dėl taikos formuojančių ateities sąlygas yra vėlgi moteris. O atsiprašome, ne taip viską pasakė sakėme, bet tai nereiškia, kad viskas yra gerai. Pasidalykite šią informaciją, jeigu norite, kad pasaulis būtų lygesnis. We're back again. So these three ladies. Uh, šios trys moteris gavo Nobelio taikos premiją 2011 metais už tai, kad kovoja už moterų teises ir dalyvauja taikos kūrimo procesuose. Tai reiškia, kad moterų dalyvavimas, kuriant taiką, yra nepaprastai svarbus. Užtikrinant teisingumą, lyčių lygybę, jų indėlis taip pat yra nepaprastai svarbus. Prašyčiau parodyti skaidrės. Taigi kalbėsime apie įsipareigojimus ir e, lyčių dimenciją. Aš norėčiau paminėti kai kuriuos dokumentus, dėl kurių susitarta 35 mm, metam praėjus nuo visų diskriminavimo formų prieš moteris pa, pa, pa, panaikinimo konvencijos prieimimo e, yra praėję ir ta konvencija taikoma valstybėms, kurios yra pasirašytos, taip pat ir privatos sektoriaus subjektams. Mm, taip pat yra 34 metai praėjo nuo to, kai pasirašyta deklaracija dėl moterų dalyvavimo, kuriant taiką ir bendarbiavimą. Tai 192 valstybės yra pasirašyta šią deklaraciją. Uh, kad būtų galima sustiprinti moterų dalyvavimą konfliktų prevencijoje ir sprendime taikos kūrime. 95 metais tai buvo e, Pekino deklaracija. Toliau. A, gal tie, e, tos nuostos yra įvairiose jungtinių tautų rezoliucijose įtvirtintos, e, general, jungtinių tautų generalinio sekretorijos dokumentuose taip pat dar norėčiau paminėti 2013 spalio Junktinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucija, kur kalbama apie tai, kad moterims turi būti sudarytos galimybės dalyvauti sprendžiant konfliktus ir po to atkuriant situaciją Ir tokios e, organizacijos kaip e, Saugumo taryba, Junktinės tautos, NATO e, yra atsakingos už tai, kad suteiktų galimybę moterims dalyvauti taip pat ir darybose dėl taikos. Štai kitas skaitė, atsiprašau, jūs čia turbūt nieko neįskaitysite. Uh, Mm, tų skaičių, bet aš manau, jūs puikiai išvelgsite e, tai, kad yra labai daug nulių skaidrėje. Taigi, nežiūrint visų tų įsipareigojimų ir tų dokumentų, e, vis tiek e, nieko nėra daroma. Ir nėra tų moterų taikos dėrybose, jos nei, nedalyvauja nei kaip dėrybininkės, nei kaip uh, Um, tarpininkės, nei kaip tos, kurios pasirašo ar liudė kažką. Skaičiai yra nepaprastai maži. Ir 2008 metų studijoje nustatyta, kad tik 4 procentai dalyvių taikos dėrybose, tai yra 11 iš, iš viso 280 žmonių buvo moteris. Kitas įvertinimas 31 um, tikos proceso parodė dar prastesnius skaičius. Tik 4 procentai pasirašiusių, 2,4 procentai pagrindinių dėrybininkų, 3,7 mm, e, procentai, e, liudytojų 9 procentai dėrybininkų buvo moteris. Toliau, nuo 2008 rūpiučio iki 2012 kovo moteris e, dalyvavo pasirašant tik tai 261 taikos sutarčių. Toliau kalbant apie moteris ar lyčių dalyva, atstovavimą nuorodas į lyčių aspektus taikos sutarimuose nuo 90 iki 2010 metų tik 16 procentų sutar, taikos sutarčių yra bent kokia nors nuoroda į moteris ar, ar e, lyčių lygybę. E, skaičius kiek išaugo. Uh, pasirašęs 1325 e, rezoliuciją, ypač nuo 2006 metų, kalbant apie tokius konfliktus kaip Ugandoje ar Demokratija Kongo Respublikoje. Mm, vis tik tai yra labai neraminančio smurto lygio prieš moteris ir mergaitės. Apibendrinant reikia pasakyti, kad tai, kad moteris nedalyvauja taikos dėrybose, rodo, koks yra didžiulis atoturkis tarp įvairių įsipareigojimų ir realybės taikos procesuose. Dabar toliau norėčiau pakalbėti ir apie, pavyzdžiui, moterų padėtį ar, e, dalyvaujant mm, įmonėse, įmonių valdyme E, pavyzdžiui, kaip matote, skaitėte 4,6 procento JAV Fortune 500 e, pagrindinių kompanijų direktorių e, vykdomųjų pareigūnų pareigose buvo moteris, 23 iš 500. Iš tikrųjų labai trūksta moterų kaip lyderių verslo pasaulyje. Tai lygiai taip pat, tai būtų puikus modelis paskatinti kuris galėtų paskatinti jaunas moteris įsitraukti į verslą ar dalyvauti lygiai taip pat ir taikos procesuose. Dabar apie mm, Davos procesą noriu pasakyti, kad iš 2600 delegatų, pavyzdžiui, tik tai 15 procentų buvo moteris. Praeitais metais 17 procentų buvo. Um, toje dalyje apie um, lyčių lygybę Kristin Lagarde pasakė, kad moterų labai mažai yra verslo ir politikos pasaulyje, pažanga labai lėta. Jis sako, kad dėl Davos reikėtų iš tikrųjų, kad kad jo nuomonę palaiko ir, ir, ir moteris, ir vyrai. Yra Labai svarbu, pavyzdžiui, galvojant apie pastarą laikotarpį žinias, pavyzdžiui, apie Siriją, tarkim, Sirijos moteris reikalauja, kad moteris būtų įtrauktos, galvojant apie konstitucinius pasikeitimus, tai, nes tai turi būti nu, tvirtas procesas. Galėčiau štai parodyti Jungtinių tautų saugumo tarybos ambasadorius 13 metais. Dar nėra tai buvo, kad penkios būtų ambasadorės moteris norėčiau jungtinių tautų ambasadorę paminėti, Samantha Power. Anksčiau ji buvo prezidento patarėja, kovojo su priekyba žmonėmis ir taip toliau. Ir ji yra pasakiusi, nesvarbu, ar šalis turtinga ar neturtinga, nėra jokio pasiteisinimo, kodėl moterims nesteikiama galimybė būti atstovėmis, e, dalyvauti, derantis dėl taikos sąlygų, priimant įstatymus, e, galvojant apie ateitį po konflikto. NATO, pavyzdžiui, nėra tiesiogiai Mm, taikos procesuose dalyvaujantį organizaciją. Pagal mūsų atsakomybę vis tik tai, pagal mūsų mandatą mes stengiamės įtraukti moteris, suteikti joms galimybę dalyvauti. Jeigu moterų nėra taikos procesuose, tai aišku, kad tokiems procesams trūksta legitimumo, trūksta taip pat ir moterų perspekt, požiūrio, perspektyvos į, į, į bendrą situaciją po konflikto. Ir tai trukdo užtikrinti e, tvarę taiką. Ir e, NATO valstybės narės Čikago e, deklaracijoje, Čikagos deklaracijoje pabrėžia moterų dalyvavimo svarbą. Toliau, bet vėlgi turime matyti, kokia yra realybė. Pavyzdžiui, NATO pajėgose, kokie yra skaičiai moterų, yra nuo 3 iki 20 procentų karinio personalo bendrai skaičiai ir o kiek jų dalyvaujančių yra realiai operacijose, tai tie skaičiai yra dar mažesni. Ir Visi tie skaičiai yra NATO svetainėje, ką jūs galite matyti dabar skaidrėje. Jungtinių tautų atveju, pavyzdžiui, iki praeitų metų gruodžio moterų buvo mažiau nei 4 procentai tarp jungtinių taikų taikos palaikymo pajėgų bendrai visame pasaulyje. Apie 3 procentai buvo um, jungtinių tautų karinio personalo, apie 10 procentų jungtinių tautų policijos pajėgų. Iš viso 3800 moterų, o vyrų 95 400. Pagal nepriklausomus tyrimus, kodėl tokie skaičiai maži, tai visų pirma, kad valstybės narės menkai supranta e, rezoliucijos 1325 prasme, taip pat lyčių lygybės svarba taikos operacijose yra taip pat e, duomenų trūkumas, yra mažai analizės, kodėl moterų dalyvavimas yra toks svarbus. Na ir galiausiai socialinės normos yra tokios, kurios skatina lyčių neligybę. Kodėl lyčių lygybė yra tokia svarbi taikos palaikymo kontekste? Mes manome, kad kai trūksta moterų indėlio, moterų požiūrio, Ehm, tai aišku, kad mm, operacijos atliekamas netaip efektyviai. Reikia pasimokyti iš NATO ir e, iš jungtinių tautų patirties, nes akivaizdu, kad, pavyzdžiui, ypač tokios moter, moteris taikos e, palaikymo pajėgose ehm, vietos gyventojų yra sutinkamos mažiau priešiškai uh, labiau įsiklausoma jų balsą. Taigi moteris yra taip pat ir toks pavyzdys, kad um, vietos moteris galėtų irgi įsitraukti į bendrus procesus, kad, kad ir tokia šalia kaip Afganistane, kurių yra labai mažai, tarkim, policijos pajėgose ir taip toliau. Rezoliucija 1325 pabrėžia lyčių lygybės svarbą. Labai svarbu, kad lyčių lygybę užtikrinantis procesai, e, mechanizmai būtų panaudoti. Mm, moterų e, dalyvavimo svarba yra nepaprastai didelė. E, moterų patirtis yra labai svarbi, moterų požiūris yra labai svarbu sudarant susitarimus dėl taikos. Ir tekstuose, susidarsyse dėl taikos labai svarbu įsiklausyti ir moterų balsą. Labai svarbu, kad moterų skaičius būtų pakankamas ir tuomet taip, tie karinės, tiek taikos palaikymo pajėgos dirbs efektyviau. Ir išvados. Kalbant apie taikos procesus, kaip štai prieš tai parlamento narė kalbėjo, moteris dažnai yra matomos tik tai kaip karo ar konflikto aukos, o ne kaip aktyvios dalyvės. Bet jos tikrai galėtų padaryti skirtumą, kad tikrai daug ką pakeisti. Ir institucijos bei struktūros galėtų būti realiai transformuotos ir tai moterų dalyvavimas galėtų atverti duris didesniai socialiniai teisybei, žmogaus teisų lygybės užtikrinimui. 50 procentų konfliktinių valstybių grįžta vėl prie smurto per penkerius metus nuo taikos susitarimo, nes ignoruojama moterų požiūris, moterų patirtis. Tikrai, kai, jeigu norime, kad susitarimas būtų teisingas, negali jį sudarant neįtraukti pusės gyventojų. Mm. Aš suskaičiavau 70 Atskaitomybė yra labai svarbi. Lyderiai, ypač Politiniai kariniai, kariniai lyderiai vaidina labai svarbu vaidmenį įtvirtinant jungtinių tautų sistemos tikslų pasiekimą. Taigi labai svarbu sukurti politinę valią, kad tie tikslai būtų gyvendinti ir reikia visų paskatų ir atskaitomybės mechanizmo, nes jeigu to jeigu tai būtų, būtų galima lengviau nustatyti, paskirti kvalifikuotas moteris kaip mm, pagrindinės dėrybininkės, kaip techninius, techninės ekspertės e, į tarpininkavimo komandas. Dėkuoju prelegentui. Iš tiesų, aš noriu padėktu, padėkoti už tai, kad pristatėte tas didžiulės problemas šioje srityje, kad mums parodėte, atskleidėte tas problemas. Pasirinkote labai platų pasisakymo lauką, spektrą. Labai tiksliai, labai konkrečiai mums pristatėte visą informaciją. Žinoma, niekas negali, neturėtų pritarti tokiam pasauliui Su mumis yra ponė Lena Ak, Kvina Tilkvina organizacijos generalinė sekretorė. Ši organizacija veikia tarptautiniu lygiu ir savo darbe pabrėžia e, Vakarų Afrikos, Centrinės Afrikos, Pietų Kaukazo, Artimųjų Rytų problemas Ir šis fondas gavo prizą, apdovanojimą už uh, iškilų darbą taikos ir sutaikinimo srityje. Kvina tilkvina moteris moterims, tai toks yra pavadinimas šio fondo. Dėkuoju ponė Elena Agušai atvykimą ir dabar žodis jums. Dėkuoju. Aš galėčiau paprasčiausiai tik pasakyti, kad e, videofilmas buvo e, nufilmuotas mūsų organizacijos ir pirmiausia, aš noriu padėkoti už tai, kad mane pakvietėte. Visiems yra svarbu sudalyvauti parlamento klausimuose, nes parlamento vaidmuo yra labai svarbus formuojant nuomonę, visuomenės nuomonę visame pasaulyje. Dėkuoju ankstesniems pasisakiusiems. Mažai galėčiau pridurti kažką prie to, kas buvo pasakyta ankstesnio kalbėtojo. Dėkuoju už tokį išsamų pasisakymą, konkretų pasisakymą. Kvina tilkvina veikla yra gana plati. Ši organizacija dalyvavo dirbdama, daug, spręsdama daugelį konfliktų, tai yra taikos siekianti organizacija. Ir kai kalbama apie moterų dalyvavimą taikoje, apie moterų prievartavimo klausimą, e, šios temos yra labai svarbios. Ženevoje vyko diskusijos dėl Sirijos moterų padėties. Ir tikrai šioje Sirijos srityje yra sustarimas didžiuliu nesupratimu, ne, nesupratimu, kodėl moteris turėtų dalyvauti aktyviai šiuose di diskusijose. Buvo suorganizuoti sustikimai tarp Bosnijos ir Sirijos atstovų, buvo keičiamasi patirtimi, nemažai idėjų buvo pateikta, generuota tose susitikimuose. Ir čia mes dalyvavome tam, kad pritartume moterų organizacijų veiklai, paremtumėm tą veiklą, kurios dirba moterų teisių srityje, ypač kariniuose konfliktuose. Nuo pat pradžios konflikto Bosnijoje tos moterų organizacijos pradėjo aktyviai dirbti ir mes čia pasisakome, dirbame kaip solidarumo, solidarumo ženklan Švedijos moteris palaiko moterų organizacijas visose. Mm, kaiminėse šalise. Kai kalbam apie techninį e, valymą Bosnijoje, apie moterų privartavimus, aktyvistės moteris sako, kad viena iš didžiausių kliūčių yra labai mažas moterų dalyvavimas ir tai trukdo rasti sprendimus, dėrėtis dėl sprendimų. Moteris paprastai yra nusimumos į, į nu, nuošalę, jos negali dalyvauti diskusijose ir mes turime rasti sprendimus. Kaip reikėtų pagerinti sąlygas, kad ta padėtis pasikeistų, kad moterų judėjimo aktyvistės galėtų vykdyti savo darbą. Reikėtų stiprinti moterų organizacijų vaidmenį vietos kontekste, kad moteris ir mergaitės galėtų pradėti savo darbą jau mokykloje, taip pat darbo rinkoje, taip pat politinėse organizacijose. Moterių organizacijos turėtų būti remiamos ir platesnių mastų remiamos. Jau prieš mane kalbėjusi ponia Nikolai sakė, minėjo tas problemas ir šiandien labai sunku labai sunku moterims, moterų organizacijoms dirbti savo darbą, kai nėra atsižvelgiama į, į, į tuo darbo svarbą. Turime stiprinti savo organizacijas, užtikrinti, kad jos galėtų geriau atlikti savo darbą. Pačios moterų organizacijos taip pat turėtų dėti pastangas, organizuojant ir planuojant savo veiklą. Ir čia Europos parlamente aš norėčiau pabrėžti, jog reikia labai stipraus požiūrio, stiprios par, paramos daug žmonių nesupranta moterų darbo sverti, svarbos ir kartais sako, kad mes keliame labai nerealius reikalavimus. Ir aš visur apie tai kalbu ir dar kartą noriu pakartoti. Iki šiol mes dar nematome pagerėjimo, dar nematome šviesos tunelio gale. Moterim reikia suteikti tikrą forumą, kurios galėtų pasisakyti, kurios galėtų dirbti. Piliečių, pilietinė visuomenė vaidina labai svarbu vaidmenį šiame procese, stiprinant taiką ir užtikrinant moterų vaidmenį. bendradarbiavimo atitinkamos organizacijos turėtų bendradarbiauti tarpusavį formaliai, neformaliai, tarptautinių lygių. Čia reiktų įtraukti žmogaus teisų gynimo organizacijas. Mes kalbame apie karinių konfliktų zonas, karo veiksmus. Čia kalbama apie apskritai e, kovą su terorizmu ir kariniais konfliktais. Smurto klausimas, smurtas moterų atžvilgių, įvairios piliečių visuomenės grupės aktyvistai, žmogaus teisų gynėjai, žmogaus teisų gynėjai reikia į dienos šviesą iškelti visas problemas - Uganda, Kongas, Sirija. Mes žinome visas tas problemas, bet pirmiausia, reikia visą tai iškelti į dienos šviesą ir pateikti reikalavimus. Taip pat e, daryti įtaką rimtis veiklos pabėgėlių stovyklose, užtikrinant tinkamas humanitarnės sąlygas pasitelkti asociacijas, kurios veikia vietą. Pavyzdžiui, Libane yra labai organizuotos moterų e, struktūros, moterų organizacijos, kuris, kurios dirba pabėgėlių mm, stovyklose. Būtina pasmerkti viešai e, fizinį smurtą, moralinį smurtą. Bendraja prasme reikia užtikrinti, garantuoti, kad moteris pabėgėlės nebūtų dar kartą, ne, nepatirtų dar kartą smurto. Sirijos moterų organizacijos surengė konferenciją, buvo kalbama apie įkalintas moteris ir buvo iškelta problema, kai tos moteris buvo išleistos į laisvę, bet jos vėl vėliau buvo baudžiamos. Uh, ir netgi žudomos, nes jos išdryso viešai atskleisti įvairius nusikaltimus. Taip pat būtina, kad ir gydytojai dalyvautų šiuose procesuose, kad jie žinotų, kokios etinės taisyklės turėtų būti taikomos. Taip pat, kad būtina laikytis profesinės paslapties tam tikrais atvejais ir E, tam tikrų situacijų neatskleisti. Ilguoju laikotarpiu taip taip pat būtina sukurti sistemą, bausmių sistemą, labai aiškiai ir tvirtą, kai kalbam apie įvairius pažeidimus. Taip pat jungtinių tautų rezoliucijų turėtų būti laukomas, laikomasi baudžiamosios teisės rytyje. Čia dar yra labai daug problemų. Galim būtų kalbėti apie kaitakos dėrybas įvairiais aspektais. Toliau diskusijos kurios, dėl Sirijos, kurios vyko Ženevoje, būtina, kad moteris ten dalyvautų, ir patirtis mums rodo, jeigu tokios diskusijos būtų labiau įtraukiamojo pobūdžio, tai tuomet sąlygos pagerėtų ir tas atskaitos išeities taškas būtų geresnis. Žmogaus teisų įvairios tarptautinės organizacijos jau kuris laikas reikalauja, kad tokiuose diskusijose dalyvautų moterų delegacija. Delegacija, kurie atstovautų toms moterims, pavyzdžiui, mano šalyje, Švedijoje, moteris aktyviai pasisako už, taisą, už taiką. Aš turiu konkretų dokumentą šią temą. Štai yra konkreti veiklos programa parengta. Ir jeigu jums tas yra įdomu, galėtumėt susipažinti su ta programa. Čia yra pateikta rekomendacija, kaip tas diskusijas galima padaryti labiau integru, integruojančio, traukiamo pobūdžio. Mes neturime ekspertų lyčių klausimų ir požiūris į moteris ir į vyrus yra kitokia, kitaip paveikia e, kariniai konfliktai ir karinės situacijos moteris ir vyrus. Reikėtų priimti tinkamus sprendimus vietoje, atlikus e, konkrečią analizę ir tyrimus. Galbūt reikėtų deleguoti tuos asmenis, kur moteris, kurios turi patirties, kurios yra patyrusios toje srityje. Kenijoje 2008 metais vyko konfliktai ir buvo sukurta moterų koalicija vietoje, kuri leido pradėti dėrybas Kofianano iniciatyvą tuo laikotarpiu. Ir pilietinė visuomenė susiorganizavo ir sukūrė tokį visiškai realų, tikrą forumą, kurio pagrindu buvo galima pradėti darbą. Taigi pilietinė visuomenė vaidina svarbu vaidmenį. Tai leidžia padidinti legitimumą. Ir vėl aš čia grįžtu prie Ženevos diskusijų, kurios yra labai svarbios. konferencijoje Bosnijos klausimų, buvo kalbama taip pat ir apie Siriją. Manau, kad visų pirma reikėtų pasakyti, kad būtina iš pat pradžių visose diskusijose dalyvauti moterims, nuo pat pradžių tokių diskusijų ir dėrybų. Nes jeigu nedalyvaus moteris, tai ir nebus užtikrintas tinkamas pilietinis dialogas. Negalima, kad tai vyktų, kad tai vyktų už uždarų durų, reikia keisti tą situaciją. Bosnijoje mes žinome, kokia yra dabar situacija. Tačiau praeitie nebuvo atsižvelgiama į moterų klausimą, ar moteris sureagavo, jos labai aiškiai pasisakė. Reikia stengintis mažinti nedarbą tarp moterų, reikia rasti politinių sprendimų, rasti kompromisus. Tai, ką mes matėme Sarajeve, tai ta reakcija tuos trūkumus Bosnijoje. Yra įspėjimus ir rekomendacijos, kurios buvo pateiktos Sirijai. Žinoma, laukia didžiulis konstitucinis darbas, Sirijos konstitute būtina apie tai kalbėti ir atsižvelgti į naują konstituciją, kad konstitucijoje būtų tinkamai integruotas moterų klausimas. Ir reikia čia labai aiškiai vardinti, kad nebūtų daromos tos pačios klaidlė, klaidos, kurios buvo daromos Srebnicoje, kai buvo atskiriami vyrai ir moterimis. Aš dar kartą noriu padėkoti už tai, kad suteikėte man galimybę pasisakyti, kad aš galėjau pasidalinti savo patirtimi. Ačiū. Dėkuoju, Lena eh, Ag, už tai, kad pasidalinote patirtimi, kalbėjote apie tai, kad moteris turi dalyvauti nuo pat pradžių visose diskusijose. Kaip sakėte, aš, aš pritariu Jums, galvoju taip kaip ir jum, Jūs, kad tai yra svarbu. Reikia aiškiai ir skaidriai pasisakyti visuomenėje, Jūs pateikėte nemažai konkrečių pavyzdžių, tiek pozityvių, tiek negatyvių, bet tikrai mes turime ir gerų pavyzdžių, kuriais galime pasiremti. Dar kartą dėkoju, ačiū, kad atvykote ir prisidėjote prie mūsų diskusijų. Mes šiek tiek vėluojame, Laikas bėga labai greitai, bet dabar jau pereisime prie antros diskusijų grupės. Bandysime sutaupyti laiko ir dabar suteiksiu žodį jums, ponė. Jak już powiedział pan Gustafsson. Kaip ponas Gustafsonas pasakė, Diskusija bus bendra abiems e, dalims, nes turime mažai laiko, todėl prašau e, pasakyti ponę Joel Jenny. proszę, może teraz e, pani. Prašau dabar e, ponia Borijana Jonsson. Labai ačiū už kvietimą ir galimybę pasidalyti mūsų pamastymais šią labai svarbę temą. Europos feministų iniciatyva taik, e, mano, kad e, taikos iniciatyva yra viena svarbiausių jos darbo temų, dirbant su moterų organizacijomis vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Mes dirbame, analizuojame e, dalykus šiose srityse ir mūsų veiksmai paremti noru sukurti bendras erdves keičiantis patirtimi apie moterų uh, diskriminaciją ir smurtą karo ir taikos metu. Mes dirbame su įvairiomis organizacijomis ir kai kalbama apie moterų dalyvavimą sprendimų prieimime, visada susidurime su tuo pačiu klausimu. Koks būtų skirtumas, jeigu moteris galėtų prisidėti? Mūsų atsakymas yra, kodėl ne moteris, ką geresnio padaro vyras, vyrai. Mes šį klausimą sprendžiame visapusiškai, kaip klausimą pagristą socialiniu ir lyčių teisingumu, neveiksmingumu. Tai yra moterų dalyvavimas negali būti išmatuojamas poveikiu, bet tai yra demokratijos matas. Tai reiškia, kad visi sprendimų prieimimo procesai, įskaitant taikos procesus, turėtų patirti didžiulę demokratizaciją, kad e, visi galėtų dalyvauti e, ir būti atstovavime. Todėl šią prasme yra didžiulė nuolatinė e, lyčių spraga visose taikos planavimo procesuose. Šie politiniai procesai pagristi, pagristi patriarchaliniu paveldu ir e, universalinėmis patriarchalinėmis vertybėmis. Dėl to tai yra kyla iš įvairių gamybos ir reprodukcijos e, formų ir moterų diskriminavimo po konflikto ar perinamojo laikotarpio. Todėl mūsų diskusijos e, klausimas yra moterų aktyvus dalyvavimas, kai buvo sakoma, kad moteris aktyviai dirba pilietinėje visuomenėje, jas rūpinasi bendruomenėmis, konfliktų metu, tačiau jų aktyvus dalyvavimas automatiškai e, nereiškia jų oficialaus dalyvavimo formaliuose procesuose ir sprendimų prieimime. Nei jų pradžioje, nei e, jų metu. Taigi keturi yra didžiausi iššūkiai moterų dalyvavimui šiuose procesuose. Aišku, jų yra daug daugiau tačiau mes bandome juos klasifikuoti į keturias temas. Pirmiausia, pirmasis iššūkis yra struktūriškas moterų išstovimas iš tradicinių saugumo, taikos ir demokratijos procesų. Per pastarosius keletą dešimtmečių didžiausias dominuotis diskursas dėl konfliktų neleidžia kariniams pajėgoms užtikrinti humanitarinę pagalbą ir saugoti taiką. NATO pateikiamas kaip žmonių, kurie kovoja su terorizmu ir diktatūromis e, atstovas. Tačiau lyčių lygybė analizė rodo, kad e, čia kalbama apie tai, kad reikia saugoti moteris, jas ginti. Tai, tačiau, kad, būt, kad būtum saugomas, reiškia, turi būti, e, reiškia, negali dalyvauti sprendimų prieimime. Ir kariškiai kaip institucija nepriima moterų teisų politikos. Militarizmas nėra tik pats karas, bet ir visi procesai, kurie leidžia stiprinti, stiprinti karinės e, komitalistinės e, vertybės bendruomenėse, civilinėse, pilietinėse institucijose ir valstybių politikoje. Dėl to stiprėja privilegijuotas vyrų vaidmuo priimant sprendimus ir taip apribojama erdvė ir galimybė moteriams e, daryti politinę įtaką. Be to, ginklavimasis, militarizacija turi taip pat ir ekonominės pasakmes moteriams ir jų teisėms. Ar galime pasiekti lyčių lygybę, jeigu bendras visų jungtinių tautų organizacijų biudžetas, kurios dirba su moterų E, klausimai sudaro 0,005 bendro pasaulinio karinio biudžeto. Todėl moterų dalyvavimas turi, e, moterų darbas su, su moterų teisėmis turi e, būti siejamas su militarizavimu. Toliau, dėl galios struktūrų moteris yra laikomos subranizuotomis. Turime turėti galvoje, kad moterų išskirimas, e, nustumimas į paraštę nevyksta per vieną dieną. Yra tiesiog netoligus galios paskirstimas tarp vyrų ir moterų. Tos struktūros išlaiko moterų nepakankamą atstovavimą priimant sprendimus taikos metu. Ir tuomet moteris e, e, neįtraukiamos ir taikos darybose po konfliktų. Trečias iššūkis yra socialinis kultūrinis iššūkis susijęs su moterų stereotipiniais įvaizdžiais. Kaip sakė ponia Nikolai, tai yra stipriais įvaizdžiais, stereotipiniais įvaizdžiais, tai yra e, moteriškas identitetas, e, susijęs su nesugebėjimu dirbti. Dalyvauti įvairiose procesuose ir mm, lyčių lygybės užtikrinimas sprendimų prieimime, aišku, uh, visų pirma yra paremtas e, visuomenės požio pakeitimu ir turint omeny kultūrinį visą kontekstą, tradicijų kontekstą ir visą religinį fundamentalizmą viešojoje erdvėje. Aišku, akivaizdu, kad reikia sukrėsti e, visus tos visuomenės standartus, e, reikia politinių priemonių spręsti stereotipus dėl lyčių, reikia sukurti tokias visuomenės, kur vyrai ir moteris būtų būtų vienodo vertingumo. Ir tai yra labai aktualu ir sprendimų prieimėjams Europos parlamente. Ketvirtas iššūkis yra politiniai, teisiniai iššūkiai. Mm, aš nedaug laiko turiu, tai tik pakalbėsiu apie taikos dėrybų struktūras. Tai yra politinės struktūros. Politinis rytis tai yra vyrų, vyrų struktūra, vyrų uh, sritis, kur vyrai dirba tarsi tik tai ir uh, Vyrai yra lengviau kviečiami spręsti tokius klausimus įvairiose politinėse struktūrose, bet mes norime pasakyti, kad um, moteris yra tokios pačios kaip ir vyrai, tai jos irgi turėtų dalyvauti priimant visus politinius sprendimus, kurie susiję su visuomenės gyvenimo. Kai jei iš viso moteris dalyvauja, tai kai moteris dalyvauja tokios darybose, jos yra politinės struktūros dalis, tos politinės pusės dalis, sprendžiant konfliktą, taigi mm, iš jų tikimasi, kad jos gintų tą konflikto dalį ir jos e, tą daro. Ir netgi kai kurios jos supranta apie moterų lygybės klausimus, nėra galimybės traukti šią perspektyvą į politinę taikos darybų e, programą, nes jų yra mažai, jos negali padaryti įtakos tai darbo atvarkiai. Būtent tai vyksta ir Ženevoje. Mes su moterimis kalbame, kokie yra jų reikalavimai opozicijai. Bet jos negali dalyvauti struktūriškai. Galbūt tai pasikeis e, ateityje, tikėkime. Be to, politinės partijos jeigu kalbėsime apie tas struktūras, kurios yra svarbiausios ir vaidina svarbiausią vaidmenį, uh, e, užkirzamas kelią moterų dalyvavimui politinėme gyvenime, tai ji turi ten vyksti demokratizacija taip pat. Na, o pilietinė visuomenė, čia trūksta erdvės dialogui, kur žmonės, kurie uh, E, turėtų galimybę aptarinėti tuos klausimus. Moteris, feministės, taikos aktyvistės, žmogaus teisų aktyvistai, mokslininkai, žmogaus teisų organizacijos, profsąjungos, kad jie galėtų renkti savo strategiją, kurti erdvę su skaidrę įtraukiančią diskusiją dėl įvairių požiūrių į taiką, kaip e, vesti taikos darybą, kurios įtrauktų ir moterų teisės bei lyčių lygybę. Dar viena erdvė, kurios trūksta ir tai ES čia gali suvaidinti svarbu vaidmenį, yra erdvė, kur žmogaus teisų aktyvistai galėtų dėrėtis su sprendimų prieimėjais ar su konfliktų šalimis. Ir šiose erdvėse žmogaus teisų aktyvistai galėtų kelti savo reikalavimus dėl taikos darbo tvarkės, dėl moterų dalyvavimo. Taigi, prieš baigdama Labai trumpai papasakosiu, ką mes darome bandydami šios iššūkius išspręsti. Mes bandome prisidėti prie demokratizacijos taikos procesuose, derinant demokratiją ir socialinio disk, teisingumo diskursus ir kuriant krosektorinius e, dialogus ir dves jiems, žvelgiant iš lyčių lygybės perspektyvos, įtraukiant įvairius veikėjus, žmogaus teisų, politikus, politikos sprendimo prieimėjus, mokslininkus visus, kad kartu būtų nuolat aptariama, analizuojama ir plečiamos šios koncepcijos. Mes tai darome tarptautiniu mastu, regioniniu mastu, ypač dabar serijoje, kur konstitucinis e, kūrimo procesas yra labai svarbus. Ir šį procesą pradėjome remti labai anksti, nes atskirtis moterų e, E, atskirimas šiame procese yra struktūrinis taip pat. Taip pat remiame alternatyvaus diskurso kūrimą, e, parodant ryšį tarp patriarchalizmo, militarizmo, e, kitų sistemų, kurie priešinasi lyčių lygybės pokyčiams. Šis diskursas propaguoja lyčių lygybės pačiam, lygybę pačiame viršuje politikos diskusijų. Taip pat mes kreipiamės į, mes į Junktinių tautų rezoliuciją 1325 žiūrime kartu su kitom, kitomis e, moterų teisų priemonėmis. Tai yra žmogaus, moterų teisės reikia propaguoti kaip universalias žmogaus teisės mes prisidame prie nacionalinių veiksmų planų kūrimo, kaip priemonės ir tikslo, padidinant moterų dalyvavimą, bet taip pat ir stiprinant demokratiją, kas e, sėkmingai buvo daroma Irake. Mes dirbame taip pat su mokslininkais, e, prisidamos prie e, duomenų bazų kūrimo, kad būtų galima atskleisti tą smurto kontinuumą, kad jis būtų matomas. Nes e, mes manome, kad žinios yra pirmasis žingsnis įmantis veiksmų. Taigi mes turime trumpalaikių ir ilgalaikių rekomendacijų. Ilgalaikės rekomendacijos būtų trijų ligmenų e, demokratiniams judėjimams. Mes manimo, kad e, platesni demokratiniai judėjimai turėtų įtraukti moterų teisų perspektyvą, o tai Yra ir žmogaus teisės, taikos judėjimai, profsąjungos, socialiniai judėjimai, visa tai yra demokratiniai judėjimai. Politinių lygmenių mes manome, kad lyčių lygybė turėtų tapti prioritetas e, politikams. Valstybių lygmenių mes manome, kad e, reikia imtis netidėliotinų žingsnių, globaliai, de, globaliai demilitarizuojant ir nusiginkluojant, nes visose diskusijose svarbiausia yra tai, kad žmogaus teisų pažanga neįmanoma militarizmo fone, nes kalbama, kad moterų teisės nėra prioritetas, jas galima paukoti nacionalinio saugumo vardan. Taip e, vyksta jau šimtus metų egzistuojant moterų judėjimų prieš militarizavimą. Nu, trumpalaikiai e, veiksmai galėtų būti dviejopi. Pirmiausia, nustatyti kvotas moterims oficialiuose e, taikos darybose, visoms šalims, politinėms šalims, kurios dalyvauja darybose. Jūs, tarptautinė bendruomenė, gali e, nustatyti kvotą tokiam dalyvavimui. Ir antra, siekti pakeisti taikos darybų struktūrą struktūriškai suteikiant galimybę pilietiniai visuomeniai dalyvauti, kaip sakė Lena, kaip nekariniam, e, nekariniai pusiai. Ačiū. Bardzo dziękuję i dopiero teraz pani Joel Jenny, dyrektor odpowiedzialny. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Joel Jenny. EIVT e yra saugumo ir konfliktų prevencijos skiriaus direktorė. Ačiū, noriu padėkoti Europos parlamentui ne vien tik už tai, kad surengėte šį renginį, bet ir už tai, kad pakvietėte Europos išorės veiksmų tarnybą jame dalyvauti ir pristatyti ir, ir mūsų požiūrio tašką, mūsų darbą šioje srityje. Nu, jūs žinote, mm, EIVT e vyriausiai galiotinė Ledi Ashton pati labai aktyviai pasisako už tai, kad visur būtų sprendžiami moterų klausimai, kuri mm, benukeliautų, susitinka su moterų grupėmis, pasisako už moterų interesų gynimą, už tai, kad moterims būtų atstovaujama. Pradžiau nuo citatos iš mm, neseniai jos parlamente pasakytos kalbos, kuri kalbėjo apie mm, Sirijos dėrybas. Ji pasakė, kad gaila buvo, kad salėje nebuvo daugiau moterų antroje Ženevoje tiek iš tarptautinės bendruomenės, kur Ema Bonino ir aš turbūt buvome vienintelės dvi moteris, nei iš mm, abiejų delegacijų pusės. Taigi taip ji apibūdino tą dėrybų procesą dėl Sirijos. Praėjus 14 metų nuo Junktinių tautų rezoliucijos 1325 patvirtinimo, man atrodo, mes visi e, galime išreikšti nepasiteikinimą, pasipiktinimą, kad tikrai nepakankamai daug yra padaryta, kad būtų sprendžiami moterų klausimai ir kad moterų balsas būtų išgirstas taikos darybose. Todėl labai sveikinu šią galimybę aptarti tuos klausimus šiandien čia. ES rodiklio ataskaita, tai yra dokumentas, kurį mes rengiame uh, įvertindami ES pažangą įgyvendinant jungtinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucijas. Taip pat pateikė citatą iš jungtinių tautų moterų e, dokumento, kur pasakyta iš 30 iš 41 taikos proceso nuo 92 iki 2011 metų tik tuose procesuose tik tai 4 procentai signataro, 2,4 procentai vyriausių e, tarpininkų ir 9 procentai dėrybininkų buvo moteris. Man atrodo, šie skaičiai kalba patys už save. Vis tik tai kartais kyla toks klausimas. Au, ar tai svarbu? Keliamas toks klausimas. Aš manau, kad uh, šiai e, saliai man nereikia aiškinti, kad iš tikrųjų tai svarbu. Bet galbūt verta mums patiems savo priminti, kodėl tai yra svarbu. Ir tai svarbu dviem lygmenimis. Visų pirma, tiesiog paprasčiausiai turime teisinių pareigų, turime įsipareigojimų pagal politikos kryptis pagerinti moterų atstovavimą, spręsti moterų ar lyčių lygybės klausimus visuose susitarimuose, darybos, darybų procesuose ir jungtinių tautų rezoliucija, kurią jau minėjau vieną ir 21-22 rezoliucijoje, dar netgi griežčiau yra pasisakoma apie moterų dalyvavimą taikos procesuose. Taip pat turime ir ES visapusišką požiūrį į, ES, į tai, kaip ES turi gyveninti tas rezoliucijas. Turime Europos parlamento pranešimą dėl moterų padėties kare. Taip pat turime 2009 metų koncepciją dėl tarpininkavimo ES. Ten labai aiškiai yra kalbama apie moterų dalyvavimo svarbą. Taigi viskas yra aišku, argumentai yra visa mm, politinė bazė, teisinė bazė yra absoliučiai aiški to klausimu, tačiau tie klausimai vis tik tai nėra patenkinamai sprendžiami. Bet yra dar ir kitas argumentų paketas, kuris, manau, galėtų būti lygiai taip pat galingas ar net galingesnis mm, kalbant apie šios klausimus, tai yra argumentai dėl taikos proceso efektyvumo. Taip yra teisinės pareigos prievalės, bet lygiai taip pat yra vis daugiau e, įrodymų, kurie rodo, kad taikos procesai yra daug tvaresni, jeigu visa pilietinė visuomenė dalyvauja ir įvairios grupės yra įtraukiamos tarp jų ir moteris, jeigu jos yra dėrybinio proceso dalis. Ir manau, viena iš dimensijų, kur yra svarbiausia, kai kalbame apie tai, yra žinoma mm, atstovavimo klausimas, balso išgirdimo bal, e, aspektas, visos tos struktūros, kuriamis pagrystas taikos procesas, kurios turi leisti, kad visos grupės ir ypating, visuomenės grupės ir ypač moteris galėtų pristatyti savo interesus. Bet taip pat yra ir kita dimensija ir čia mes turime investuoti vis daugiau ir daugiau. Tai yra Labai svarbu, kad teisingi klausimai būtų nagrinėjami taikos dėrybose. O tai reiškia, kad reikia suprasti um, tą santykį tarp moterų pozicijos, moterų poreikių ir tų dėrybų, tų diskusijų dėl to, kaip nutraukti smurtą. Uh, tai yra tų mm, dėrybų, kurios vyksta taikos proceso metu. Taigi mes turime suprasti lyčių dimenciją, kai na, kalba apie tokius dalykus kaip nusiginklavimas, demobilizavimas, reintegracija. Turime suprasti, kai vyksta diskusijos dėl konstitucijos rengimo, pavyzdžiui, tuos elementus, kurie yra patys svarbiausi, kad būtų galima suteikti daugiau galių moterims. Mm, turime sugebėti užtikrinti, kad tos moteris, kurias labiausiai paliečia konfliktai, po to turėtų galę pakeisti tas struktūrinės priežastis, kuris, kurios ir sukėlė tą smurtą ar konfliktą. Kuomet e, Bosnijoje dirbau, teikiant humanitarnę pagalbą karo metu, e, vienas iš dalykų, ką mes bandėme padaryti, buvo Mm, iš, išduoti mirties sertifikatus. Um, našlėms, kad jos po to galėtų įtvirtinti savo nusavybės teises, nes jei, bet neturėdamos tokių mirties liudijimų, moteris negalėjo e, e, naudoti savo nusavybę, negalėjo rūpinti savo šeimomis ir išgyventi. Ir vien tai, kad e, gautum tą mirties liudijimą, kad moteris paskui galėtų įtvirtinti savo nusavybės teises, buvo labai sudėtinga viską padaryti. Tai galbūt toks juokas skamba, bet mes turėjome viską padaryti, kad iš tikrųjų užtikrintumėm, įrodytumėm, kad moteris yra labai svarbios prie dėrybų stalo ir kad visos grupės, kurios sėdi prie to dėrybinio stalo ir kad tarptautiniai dėrybininkai ar tarpininkai irgi turi suprasti tos dalykus. Ta buvo labai sunku pasiekti. Uh, Aišku, kad vis kiekviename kontekste tos sąlygos bus specifinės, taigi reikia į tai atsižvelgti ir visos pusės turi tai suprasti. Ką EIVT ES gali padaryti? Pateiksiu keletą pavyzdžių, o tada padarysiu, e, apibendrinsiu tokias, plat, tokiamis platesnio pobūdžio pastabomis. Aš minėjau, kad pati vyriausiai galiotinė labai aktyviai ir nuolat pasisako už tai, kad reikia susitikti su moterimis, suteikti joms vietą prie dėrybų stalo. Jei vadovaujant mm, yra įvairių renginių surenkta, pavyzdžiui, aukštesnio lygio konferencija, kur mm, moteris lyderės iš Sahelio regiono atvyko čia, Briuselėje, ir turėjo galimybę išreikšti savo poreikius, savo interesus. Ir aišku, ko jos prašė, nenustebins jūsų. Aišku, mm, ne kad būtų daugiau um, pajėgumų stiprinimo, kad tiesiog būtų suteikta bent joms vieta prie dėrybų stalo. Mes reng, e-, e-, e-, remiame Mary Robinson jungtinių tautų specialiosios įgaliotinės didžiųjų ežerų regionui darbą. Mes e, ir patys labai stengiamės apmokyti mūsų darbuotojus, būtent dėl tų priežasčių, kurias aš tik ką pristačiau kad būtų užtikrinta, jog visi, kas iš ES dirba sprendžiant konfliktus, užtikrinant stabilumą po konfliktų, padarytų viską, kas yra įmanoma, kad moterims būtų suteiktos didesnės galios. Um, yra įvairių partnerysčių į, su NVO, su jungtinėmis tautomis. Um, aš galiu pasakoti plačiau apie um, tuos mokymus, jei pagėdautumėt. Be to, ką ES dar geriausiai daro, tai aišku finansuoja labai daug svarbių taikos procesų visame pasaulyje, daug pinigų tam yra skirta. Dažnai labai sunku yra m, mm, ats, aiškiai išdėlioti to, to, duomenys dėl to, kur, kurie pinigai nukeliauja ir kam yra skirti, kur konkrečiai sprendžiami su lyčių klausimų susiję dalykai. Tačiau kiek pinigų ES skiria, konfliktų prevencijai ir taikos kūrimui, tai yra apie maždaug 1 milijardas eurų kasmet. Čia toje sumoje yra aišku labai daug ir konkrečių projektų, kurių tikslas yra būtent suteikti moteriams balsą, suteikti daugiau galių, pavyzdžiui, Liberijoje, Rytų Timorė, Kosove, e, kitur ir empirinių tyrimų atliekama daug, kad surinktumėm duomenų, ką reikia padaryti, kodėl tai yra svarbu, koks yra ryšys tarp um, moterų um, dalyvavimo taikos procesuose ir taikos tvarumo bendrai. Norėčiau akcentuoti konkrečiai vieną priemonę, finansavimo priemonę, kurią mes tik parengėme dėka puikaus bendarbiavimo iš užsienio politikos priemonės, tai yra kolegų, kurie valdė tą priemonę komisijoje, tai yra ERMES priemonė, kurioje labai tvirtas komponentas yra būtent tiems klausimams. Tai yra lyčių aspektui ir taiko, siejantai su taikos procesais. Uh, pavyzdžiui, kad būtų daugiau įvai, į abiejų lyčių dalyvavimo, patirties pasidalymo e, taikos procesuose, kad būtų galima moterų dalyvavimą sustiprinti, moterų gale sustiprinti taikos darybose, kad būtų daugiau profesionalių vyrų ir moterų tarpininkų, kurie turėtų daugiau patirties ir žinių būtent dėl lyčių aspekto kad būtų taip pat ir visos tos socialinės savokos sprendžiamos, kai jos trukdo moterims dalyvauti tuose procesuose. Taigi visa tai, ką šio ryto kalbėtojai akcentavo, visa tai yra integruojama ir tikiuosi, kad mes dabar konkretesnėmis priemonėmis galėsime padėti tai gyvendinti. Ir noriu dar pabrėžti, ką ES daro per civilinės ir karinės misijas tose, tose regionuose, kur matome smurtą Mm, turime patarėjus dėl lyčių aspekto, dėl žmogaus teisio to, visose tose misijose mm, dirba tokie patarėjai tam, kad būtų galima visiškai suvokti visus tuos iššūkius ir aišku visų pirma seksualinio smurto problematika konfliktinėse zonose. Ir pabaigai porą tokių bendresnio pobūdžio pastabų. Manau, kad reikia kaip galima labiau pas, akcentuoti, jog moterų e, vaidmuo yra nepaprastai svarbus bendrai visame socialinėme kontekste. E, karas, konfliktas e, dar labiau akcentuoja tą socialinį kontekstą. Ir noriu pasakyti, kad moterų gale yra visiškai kitokia daugelį mm, kontekstų. Palyginti su tais įsitvirtinusiais galių mechanizmais, kurie naudojami dėrybų tarpininkavimo procesuose. Taigi, kaip geriausiai galima būtų užtikrinti, kad mm, tas mm, platesnio masto dalyvavimas, tai nepaprastai svarbi moterų vaidinama rolė būtų panaudota atkuriant gerą, tinkamą tą socialinį kontekstą, nes be to taika nebus tvari. Va tai, manau, yra didžiausias iššūkis. Čia mes turime toliau dirbti, investuoti savo jėgas, kad svarbiausia yra suteikti moterims pačioms galę pasirūpinti savimi Tai yra geriausias būdas spręsti šios klausimus. Tai aš gal pabaigčiau tokią pozityvę gaidą savo pasisakymą. Dziękuję bardzo. Teraz otwieram debatę. Dėkuoju. O dabar siūlau pradėti diskusijas. Parlamentarai galėtų pateikti klausimus. Pone Gabriel, prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ir pasidžiaugti mūsų kalbėtojams už jų pasisakymų kokybę. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tris klausimus ar galbūt reakciją savo pateiksiu. Mes visi supratame, kad konstatuoti faktai yra tikrai negatyvaus požymio, pobūdžio labai trūksta moterų visose taikos dėrybų procesuose. Taip pat visi sutarėme, kad reikia imtis veiksmų. Vienas iš pirmiausių dalykų, aš norėčiau nuomonės jūsų, taip trūksta moterų, bet jeigu mes pažiūrėtume tas moteris, kurios jau užima svarbiausias pozicijas priimamams sprendimus, Gal reikėtų pasiremti tais pavyzdžiais, kurie jau yra. Pavyzdžiui, turime ponios Aštan pavyzdį, nes mums reikia daugiau tokių moterų kaip ji, kurios galėtų užimti tokią, tokią aukštą postą ir kad jos toliau galėtų teikti argumentus už moterų aktyvesnį dalyvavimą galbūt iš kuklumo nebuvo tam tikrų argumentų patikta, tačiau e, aš išorės veiksmų tarnyboje ponė Ašton e, integravo, sukvietė moteris, moteris ambasadorės ir tai galėtų būti pavyzdys, kaip reikėtų dirbti, kaip reikėtų veikti. Daug buvo kalbama, kad reikia kurti forumus, Reikia kurti moterų tinklus, moterų, kurios turi patirties diplomatijos srityje, kurios turi tam tikrų galių, kurios gali sutelkti savo paėgas, nes aš esu tikra, kad tiek ES egzistuoja tokių moterų, tiek kitose organizacijose, regioninėse, tarptautinėse, ypač atkreipiu dėmesį apie regioninės organizacijas ir, ir pasitelkimą moterų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kokia mūsų yra reakcija tuomet, kai mes dalyvaujame tokiuose atvejuose, kai moteris nustemamos iš, iš šona, pavyzdžiui, arabų pavasaris. Yra vienas iš pavyzdžių. Daug moterų aktyviai dalyvavo, bet kodėlgi mes nesureagavome aktyviai, nes e, kuriant rengiant instituciją moteris jau nebedalyvavo. Pavyzdžiui, Egipto pavyzdys ir kitų šalių e, pavyzdys. Kodėl tuo atveju ES, jungtinės tautos kodėl dėrybų komandose tas klausimas nėra aiškiai iškeliamas. Ir čia aš perinu prie trečio savo klausimo. Mūsų sunkumai kyla iš to, ir apie tai jau buvo pasisakyta, kad paraleliškai reikėtų įvairias diskusijas e, vien, e, vesti ir skatinti, iškeliant moterų klausimą, moterų, lyčių lygybės klausimą kai kalbam apie moterų rengimą, ruošimą, apie smurtą prieš moteris, tuos klausimus keliant. Moteris pirmiausia pačios turi pasikeiti savimi, jos neturi to pasikeimo, nes tikrai labai paplitęs yra smurtas prieš moteris ir konfliktų zonose e, moteris tikrai yra silpnoje padėtyje. Mes turėtumėm renkti, ruošti moteris, apmokti jos, kad jos turėtų pasitikėti, na, pasitikėtų savimi ir kad jos galėtų apginti savo poziciją. Ir dar noriu atkreipti dėmesį kartu su vyrais, jog mes dabar privalome pasisakyti ir už vyrų padėtį. Mes neturime pakankamai moterų lyderių didžiosiuose dėrybose. Taip mes turime ponę Ašton, jinai svarbu vaidmenį atlieka, Tačiau konfliktų zonose, kur yra labai rimta padėtis, būtina, kad tarpininkai, tie vadovai dėrybų atkreiptų dėmesį į tai, jog moteris galėtų užimti svarbias pozicijas ir dalyvauti komandose dėrybinėse. Dėkuoju. Ar dar būtų europarlamentarų, kurie norėtų pateikti klausimų? Panašu, kad ne. Tuomet aš leisiu savo pati pateikti klausimą civilinių organizacijų atstovams, pilietinių organizacijų atstovams. Kaip Jūs vertinate ES e, reakciją dėl moterų dalyvavimo e, taikos procesas ir poniai Joel Jenny? Ko, ką Jūs rekomenduotumėte dėl moterų dalyvavimo ES organizacijose? Pavyzdžiui. Žodis jums, atsakykit prašau į klausimus. Okay. Can I say something? Yes. Okay. Actually, I uh-huh. have... Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad mes kaip feministės kritiškai pasisakome, tačiau kartais ES delegacijų darbas vietose yra labai svarbus. Turiu patirties tokios, kad kai ES ambasadorius mane dalyvauja visose dialoguose, kuriuos mes organizuojame, atmosfera tampa visiškai kitokia ir signalas yra visai kitoks. Faktas yra tai, kad mes organizavome penkis, šešis regioninius dialogus ir ambasadorė visada dalyvavo, visada e, pirmiausia pasisakydama e, labai tvirtai ir tai padaro didžiulį skirtumą. dėl vyrų. Mes ir, būtent ir sakome, na, vyrai ir moteris, tai turime dirbti kartu. Žmogaus teisų judėjimas yra vyrų judėjimas. Taikos judėjimas yra vyrų judėjimas. Skaidamas vyrų turi galvoje, kad dauguma yra vyrų, jie turi savo struktūrą. Todėl turime dirbti kartu, kad tokie judėjimai įtrauktų analizę ir dėl mm, lyčių lygybės ir moterų teisų ir taip toliau. Taigi, sukuriant erdvę bendroms diskusijoms, e, sukursime galimybę apsikeitimui nuomonėms, kad ir jie įtrauktų lyčių lygybės perspektyvą į savo analizę visų problemų ar visuomenės problemų dėl konstitucijos. Gruodžio mėnesį surengė paskutinį renginį, mokymus su partneriais iš Sirijos e, teisininkams, kaip e, konstitucijos rėmose spręsti lyčių lygybės ir e, moterų teisų klausimus. Tai yra kaip ir taikos procesas. Turime tikslą ir priemonės. Sukūrėme erdvę E, įvairiems visuomenėms e, atstovams aptarti šiuos klausimus, nes iš Egipto ir iš Sirijos moteris sako, pasimokėme, nes tokiuose mokymuose dalyvauja žmonės iš Egipto, Tuniso, atvyksta jie pasidalyti savo patirtimi, Jeigu šiandien yra erdvės taikos darybėms, e, darybose dalyvauti moterų aktyvistėms, mes jos pasirengusios dalyvauti ir puikiai žino, ko jos nori. Savimi pasitikėjimo klausimas yra svarbus, tačiau kodėl mes nemokame vyrų dalyvauti taikos darybėse. Jie tiesiog ten dalyvauja. Taigi aš manau, kad ir moteris yra pasirengusios. Tiesiog nėra struktūrinės erdvės jų dalyvavimui. Čia turime dirbti kartu. E, norėčiau taip pat pridurti, kad mūsų pasiūlymas e, kurti pilietinės visuomenės formą susijusi su taikos darybomis. Jis nebūtinai turi būti sudarytas vien tik tai iš moterų. Galbūt, sakykime, 50 procentų moterų, 50 vyrų gali būti iš pilietinės visuomenės. Būtų būdas sukurti būtent tokią erdvę. Aišku, kad įdomu dabar matome jau pozityvesnį požiūrį per Ženevos darybas, tačiau dar rezultatų nematome. Kai dešimties moterų delegacija pradedant Ženevos darybas patekusios į visas svarbias delegacijas Ir baronenė Ašton žanginėje kalboje labai aiškiai sakė, kad moteris turi dalyvauti darybose. Jos nebuvo pakviestos į pirmąją sesiją. Jeigu viena valstybė narės, narė būtų, būtų atidavusi vieną minutę savo laiko, nes visos žadėjo ir skatino jas, bet nors viena galėjo pasakyti, aš duosiu minutę savo laiko jums pasakyti, ko jūs siekiate. Tai būtų buvę svarbu, tačiau tai nevyko. Todėl mums reikia jūsų padėti mums visiems, e, nes tai yra svarbu. Todėl mes ir teikiame tokį konstruktyvų pasiūlymą, nes aimanuoti visą laiką ir sakyti, kad moterų nėra nešeniai ten, tai nėra konstruktyvų, reikia eiti į priekį. Reikia naujų idėjų. Taigi, tai ir yra mūsų mintis, kaip išplėsti taikos darybas. Ačiū. Labai ačiū. Pone Dženi. Keletas pastabų dėl klausimo susijusio su, su moterų sugebėjimų esant jėgo, valdžios poziciją geriau su, apjungti įvairius balsus. Ačiū, kad paminėjote tą tinklą, kurį sukūrė Catherine Ashton. Tai yra taip pat dar ir tinkla, moterų tinklas tarptinio saugumo srityje. Aš tikiuosi, kad jos yra ir čia šiandien. Mums reikia turbūt e, apjungti ir įvairius tinklus, kad galėtume įsitikinti, ką gali moteris padaryti, e, būdamas tokiuose pozicijose. E, Catherine Ashton laikais moterų vadovių nuo 10 procentų padidėjo iki 24 procentų moterų, kurios vadovauja delegacijoms. Tai yra svarbu, ypač, kaip jūs sakėte, kai ambasadorė dalyvauja pilietinės visuomenės renginiuose, tai pasinčia aiškia žinia, kad mes į tai žiūrime labai rimtai. Ir kai kalbame tokius klausimus kaip lytinis smurtas, Reikia politinių lyderių nustatyti, įtraukti šį klausimą į saugumo tarybos darbo atvarkę, į visas tarptautinės diskusijas. Lygiaverčiai, kaip ir kitus e, tarptautinius e, taikos ir saugumo klausimus. Taigi klausimas, kaip moteris galėtų būti aktyvesnės keliančios klausimus, yra labai svarbu. Tačiau aš noriu pakartoti iš tikrųjų, kad vyrai gali taip pat, lygiai taip pat gali būti veiksmingi ir svarbus. Ir mūsų saugumo ir taikos palaikymo vadovai, vadovas yra labai stiprus moterų klausimo e, propaguotojas. Aišku, mes norėtume turėti daugiau moterų misijų vadovų, tačiau na, tiesiog jos nepasisiūlo. Labai ačiū. Dabar ponas Jesus Ruijus. Taigi, bandysiu atsakyti į ponios Gabriel klausimus. Mm, NATO sekretorius yra paskyręs visą atstovą lyčių klausimais. Iš tikrųjų, uh, daug kas yra pasiekta ir NATO pasistengs, kad ta pozicija būtų nuolatinė, kol kas tai Norvegijos apmokama pareigybė. Toliau dėl misijos, dėl kurios jūs teiravotės, taip, dalis iš tos misijos yra padėti Afganistano vyriausybė užtikrinti, kad būtų kritinė masė moterų visos, visais ligmenimis, visose institucijose, kad būtų galima užtikrinti moterų dalyvavimą įtankravimo, įstaikymo procesą, kad būtų moteris skatinamos dalyvauti visur ir rinkimuose, ir e, įvairiose srityse, įvairiose pareigybėse, profesionaliame darbe, mokyme ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai labai svarbi mūsų darbo dalis. Dabar dėl e, smurto, seksualinio smurto taip pat, praeitų metų konferencijai, kas dalyvavote. Tai Tai buvo konferencija dėl to, kaip spręsti seksualinių smurto klausimus konfliktinėse situacijose. Mes turime, turėjome jungtinių tautų specialų atstovą ten ir e, kitų dalyvių buvo būtent analizuojami šie klausimai. Šiais metais kalbėsime apie ginkluotasias pagas, tai kad mums reikia daugiau moterų ten. Uh, Sutinku su jumis, mokymas yra labai svarbus, bet pasakysiu vieną dalyką. Mokymas mūsų atveju yra nacionalinė atsakomybė, taigi viskas priklauso nuo valstybių. Ir ne visoms gerai sekasi, tikrai galėtų būti e, daugiau pažango šioje srityje. Ačiū. O dabar, poja Amerikai Nikolai. Je, je suis tout à fait d'accord Labai. Noriko Nikolai, aš norėčiau padėkoti e, visiems e, dalyviams ir sutelkti dėmesį į porą dalykų. Kai arabų pavasaris prasidėjo, O parlamentas kokio požiūrio laikėsi. Visi pamiršo, kad be pavasario egzistuoja dar, e, iš viso egzistuoja keturi metų laikai viskas gerai, kai, kai jau atrodė, kad viskas įvyko, bet paskui, kai ėjo kalba apie um, galių pasikeitimą, tai buvo interpretuota kaip uh, klausimas, kuris yra susijęs su demokratija. Tačiau jeigu palygintumėm ankstesnę konstituciją su dabartinė konstitucija visose arabų šalise, uh, pamatytumėm, kad moteris prarado teisių, tačiau niekas nepabandė primesti to klausimo, akcentuoti to, kad, kad um, pagrind, visuotinis pagrindinės žmogaus teisės taip pat yra ir moterų teisės. Dabar apie ką aš norėčiau kalbėti, tai yra karo klausimas. Atrodytų, kad diskusijos yra kažkokios tokios e, tik teorinės, e, bergžios ir iš tikrųjų reikia galvoti apie ateitį, mūsų požiūrį karą ir mano kaip parlamentaris požiūris į karą yra visiškai kitas toks dabar um, nei, nei, į karą, koks buvo ankstesnėme šimtmetyje. Dabar dažniausiai tai yra tokie lokalūs karai, karai dėl galių pasiskirstimo ir um, matome, kad štai Europoje demokratija stiprėja, mm, žmonių gerovė auga. Bet jeigu pažiūrėtumėm į karą, Irakas, Afganistanas, Sirija, Libija, uh, Centrinės Afrikos Respublika, tai yra naujausi karai, jų visų tikslas yra įgyti galę, tai yra kažkokios tai interesų grupės noras užvaldyti galę valdžią šalyje. Taigi labai svarbu stiprinti mūsų institucijų gebėjimus, ypač EIVT gebėjimus, įtvirtinti moterų viziją nes ji yra visiškai kitokia. Kaip amerikiečiai sako, geriausias vyras, kurį būtų galima pasirinkti tas, ta, tas pareigas, yra moteris. Taigi, mes kaip mūsų institucijų atstovai turime visų pirma kalbėti apie institucinį aspektą, kai, kai galvojame apie mūsų institucijų politiką, strategiją ir todėl aš uh, Mm, galvoju, kad svarbiausia, kad visose procesuose turi pilietinė visuomenė dalyvauti. Tuomet bus užtikrinta, kad piliečiams būtų atstovaujama ir kad būtų iš tikrųjų kalbama vienu balsu. Ir tokia būtų mano išvada. Aš galvoju, jeigu leistumėt padaryti tokią išvadą, mūsų šiandienos konferencija buvo labai svarbi, nes tai klausimas, kuris yra aktualus dabar ir bus aktualus ateityje. Ir dėl šio klausimo iš tikrųjų mes, moteris, galime kažką tai padaryti svarbaus. Ir tai nepaprastai aktualu. Dačnai dėkuoju. Labai ačiū. Noriu padėkoti mūsų svečiams už jų labai įdomius pasisakymus. Um, aišku, kad moterų vaidmuo taikos procesuose, moterų dalyvavimas taikos procesuose yra nepaprastai svarbus ir turime nepamiršti to, kad moterų dalyvavimas dėrybose kol kas yra pernelyg menkas. Visose sritise moteris yra vis dar diskriminuojamos. Jos vis dar yra. Mm, prievartos aukos, smur, būtinio smurto aukos, diskriminuojamos darbe, joms yra mokami mažesni atlyginimai, jų gyvenimo lygis yra daug prastesnis nei vyrų. Taigi, daugeliu požiūrių tai yra tikrai bloga situacija ir jeigu mes nekovosime su visuomenės tokiu stereotipinių požiūrių, tai nieko nepasieksime. Mes visi turime užtikrinti, kad būtų didesnis samoningumo lygis. Reikia, kad būtų daugiau moterų dalyvavimo taikos procesuose. Bet to net ir Europos parlamente tik tai 35 procentai parlamentarų yra moteris. Taigi galvojant apie tos pasikeitimus, vienas iš kertinių akmenų yra būtent tai, ką jūs pasiūlėte - įtraukti moteris, nustatyti kvotas moterų dalyvavimui taikos procesuose. Gal ne vien tik tai kvotą nustatyti, gal reikėtų nustatyti, kad iš viso turi būti absoliuti lygybė e, tarp lyčių tuose procesuose. Taigi, moteri, moterų e, pilietinės teisės turi būti ginamos, tarp jų ir teisė dalyvauti visose procesuose. Ačiū visiems.